klinikinius bandymus dėl e, žmonėms skirtų medicinos produktų. Iš karto norėčiau suteikti žodį e, Wilmot Glenis. Prašom. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą Už, kartu su jais mums pavyko e, parlamento labai daug pozicijų tvirtinti. Norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Lietuvai už didžiulės pastangas, už tai, kad buvo pasiektas kompromisas laiku. Taip pat komisijai už gerą pasiūlymą ir už e, norą prisidėti palankiai prie diskusijų. Norėčiau pradėti Jums e, kalbėti pasakydama, kodėl uh, Aš ėmiausi šio klausimo. Notingeme lankiausi centre, kur gydomi vaikai su smegenų pažeidimais ir susitikau su Samuaitu jaunuoliu, kuris man pasakė, kad labai dažnai nėra gydimo nuo atitinkamų lygų ir kad vaistai e, vaikams nėra bandomi, o kad tai gali būti vienintelė viltis išgyventi. Retos e, lygos yra tokios, kad pavyzdžiui, vienoje šalyje galima, gali būti labai mažai pacientų ir dėl to niekas nesijima atlikti e, tyrimų tai tie dalykai pernelyg brangus, o naujasis reglamentas suderins taisyklės visoje Europos Sąjungoje bus e, sukurtas bendras e, paraiškų portalas, užtikrintas bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir iš esmės pasikeis padėtis. Labai apmaudu, kad e, Semas Vaitas mirė praeitą rugsėjį, bet jo dvasia gyvuoja, jisai mums buvo įkvėpimas ir tai ką mes pasieksime, padės kitiems gyventi, išgyventi, gauti gydimą. Ir e, vaikų kenčiančių nuo vėžio ar retų lygų e, mirtingumas sumažės. Mes e, klinikiniais tyrimais norime užsitikrinti geresnius vaistus. Dabar tik tai pusė tyrimų yra, apie juos pranešama. Ir kartais paskelbiami negatyvai pozityvūs rezultatai, bet dėl to išsikraipo visas vaizdas ir jeigu nėra pakankamai skaidrumo, pavyzdžiui, gali būti kartuojami tyrimai, kurie duoda neigiamus rezultatus. Reikia, kad būtų skelbiami viešai e, duomenų bazėje rezultatai apie visus pavykusius ir nepavykusius tyrimus. E, ir reikia numatyti galimybę mm, e, skaityti klinikinių tyrimų rezultatus. Nereikia laikyti jų komercinė prasme konfidencialiais. Mes visi turėtume pasidžiaugti tuo, kad ES dabar taps e, pasaulinė lyderė užtikrinant skaidrumą klinikinių tyrimų sityje. Tai bus gerai pacientams, mokslo pažangai ir taip pat pasitikėjimų vaistais. E, Mes turime užtikrinti, kad tyrimai vyks, vyktų Europoje, nes jie užtikrina gydimą naują, taip pat e, užtikrina tūkstančius aukštos kvalifikacijos e, mokslinio tyriamųjų darbo vietų. E, paskutiniais metais 25 procentais sumažėjo klinikinių tyrimų ES skaičius. Aš tikiuosi, kad ši tendencija pasikeis, nes naujais e, reikalavimais mes sumažinsime biurokratinę naštą, bus sutrumpintas e, laikotarpis e, paraiškų nagrinėjimo ir Tai e, leis e, mokslininkams e, paprastesnius tyrimus atlikti, e, kurie nebus varžomi nereikalingų reikalavimų. Taip pat e, užtikrinta bus, kad etikos komitetai visuomet dalyvaus vykdant klinikinius tyrimus ir esant tam tikroms sąlygoms turės teisę reikalauti, kad jie būtų nutraukti. Taip pat numatyta pacientų geresnė apsauga, jie gaus visą informaciją prieš dalyvaudami tyrimuose. Bet yra yra e, tam tikrų sričių, kur būtų gerai, jeigu būtų pasiekta daugiau, pavyzdžiui, daugiau informacijos pacientams e, klinikinių tyrimų metu, bet valstybės narės pasirinko tokį kompromisą ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kurie mums leido pasiekti šį etapą ir tikiuosi, kad parlamentas šiandien pritars šiam reglamentui. Ačiū. Dėkoju kolegijai Wilmot. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Tonijo Borg. Prašom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėme Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Vil, uh, Vilmot ir šešėliniams pranešėjams už uh, sunkų darbą ir puikų bendradarbiavimą rengiant šį svarbų pasiūlymą. Aš pritariu pranešėjai. Iš tikrųjų, aš, aš taip pat norėčiau, kad šis dokumentas būtų ambicingesnis. Yeah Tačiau atsižvelgiant į tai, kad politika yra da, pagrįsta įmanomais kompromisais, manau, kad mes turime visai neblogą kompromisą. Paremdama tai, kas jau buvo pasakyta, aš noriu pasakyti, per, visu, e, per visas dėrybas mes aiškiai supratome, kad šis dokumentas pirmiausia bus naudingas uh, pacientams Europoje ir visiems Europos piliečiams ir ne tik farmacijos pramoniai. Kodėl? Todėl, kad klinikiniai tyrimai yra būtini tam, kad galima būtų kurti naujus vaistus ir tam, kad galima būtų patobulinti, naudojant jau uh, uh, leidžiamus vaistus. Ir kartais būtent dėl to ir gali, galima suteikti paskutinę viltę žmonėms, kurie susiduria su rimtomis lygomis, kaip ir minėjo pranešėja. Mes skatinsime ne tik mokslinius tyrimus ir inovacijas, investicijas, įskaitant ir investicijas iš ne ES šalių, uh, mes galėsime, parengdami šį dokumentą, prisidėti ir prie naujų darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo. Mes galime, turime nepamiršti, kad pastaraisiais metais klinikinių tyrimų skaičius sumažėjo beveik 25 procentais, o mokslinio tyrimų skaičius padidėjo o e, mūsų sveikatos apsaugos sistemos kaštai išaugo dvigubai. Taigi mums reikia užtikrinti, kad klinikiniai tyrimai būtų atliekami Europoje ir kad e, jų skaičius didėtų, nes tai būtų naudinga ir pacientams, ir pramoniai. Tuo pat metu reikia be abejo užtikrinti aukštą tyrimuose dalyvaujančių asmenų apsaugą. Taigi, užtikrinti pacientų saugumą ir užtikrinti, kad viskas būtų vykdoma tinkamai, efektyviai ir, ir greitai. Uh, šiame tekste e, yra numatytos nuostatos, kurios padės mums siekti šių tikslų. Pagrindiniai šio dokumento bruožai. Pirmiausia, supaprastinta e, procedūra, naudojant vieno langelio sistemą. Ir vienas dokumentų rinkinys, kuris turės būti parinktas e, ir pateiktas, noringa, teikiant paraišką. Antra, suderinta procedūra, kuri bus taikoma paraiškų vertinimui. Taip bus išvengta dubliavimuose ir nereikalingo vilkinimo. Ir svarbiausia, ko gero, yra tai, kad bus sakomas e, tilaus pritarimo e, principas visam autorizavimo procesui, kuris, nekeldamas ne, e, grėsmės saugumui, suteiks galimybę mažoms vidutinė, ir vidutinėms įmonėms ir mokslo bendruomeniai reaguoti į tai, kas vyksta. Ir jeigu jie nesureaguos, tuomet bus, manom, e, bus laikoma, jog e, e, viskas yra patvirtinta. Toliau. Bus stengiamasi suderinti iš varių institucijų ir valstybių narių gaunamą informaciją. Didesnis skaidrumas taikomas klinikiniams tyrimams ir jų išvadoms. Įtent, ir, skaitant ir tuos atvejus, kai kas nors yra panaikinama ar pataisoma ar patvirtinama. Ir dar vienas svarbus dalykas - klinikiniai tyrimai, kurie bus atliekami ne ES teritorijoje, bet e, kurie bus paminėti e, paraiškoje klinikinių tyrimų, e, kurie bus atliekami ES kitaip tariant, klinikiniai tyrimai atliekami trečioje šalyje, bet e, paraiška dėl klinikinių tyrimų bus teikiama ES turės atitikti regla, e, teisinius reikalavimus, kurie bus taikomi klinikiniams tyrimams atliekamiems ES teritorijoje. Ir paskutinis dalykas, komisija galės prižiūrėti tiek valstybės narėse, tiek trečiose šalyse, kaip vykdomos visos šios procedūros, tam, kad būtų užtikrinta, jo klinikiniai tyrimai yra tinkamai kontroliuojami. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, baigdamas, aš noriu dar kartą pabrėžti, jog šis reglamentas yra labai svarbus, jūs dėl jo šiandien balsuosite. Jisai paskatins klinikinius tyrimus Europoje ir taip pat padės mums surasti sprendimus, kurie yra tie, taip reikalingi tiems pacientams, kurie šiandien uh, neturi jokios vilties ir neturi jokio gydimo. Labai ačiū, gerbiamas komisarė. Dabar suteikiu žodį poniai Sartoriai. Prašom. Panašu, kad jos nėra salėje, tai eikime Toliau e, žodis suteikiamas e, Antonijai Parvanovai, prašom. Ir jos nėra. Nėra. Gerai. Kągi, toliau uh, ponas uh, Filip Žova. Gerbiamas pirmininkė, reglamentas dėl klinikinių tyrimų gali iš tikrųjų reikšti labai rimtą asmenį pokėtį. Dėl ko reikia suderinti visoje ES teritoriją tyrimų. Tokiu būdu bus galima suderinti veiklą susijusią su klinikiniais tyrimais. Antras dalykas - supaprastintos bus procedūros ir tai palengvins užsakovų e, gyvenimą. Ponas Borgas sakė, kiek yra, tiksliau, e, tyrimo institucijų veiklą. Ponas Borgas sakė, kiek jų yra daug. E, Trečias dalykas - procedūros bus sutrumpintos. Tai reiškia, kad terminai bus sutrumpinti ir tai turėtų palengvinti mokslininkų gyvenimą. Ketvirtas dalykas - rezultatai bus viešai skelbiami. Kai aš sakau rezultatai, tai reiškia visi, skaitant neigiamus rezultatus, tai pagerins skaidrumą ir turėtų e, piliečių pasitikėjimą sustiprinti klinikiais tyrimais. Paskutiniais dalykais, pirmą kartą ES lygmenių E, papildoma rizika klinikinių tyrimų bus išnagrinėta, e, kalbama bus apie tai bylose tyrimų, bus atskiras elementas ir tai e, labai svarbus dalykas. E, kaip sakiau, procedūros bus paspartintos, pagreitintos ir Europai tai reikš geresnė pacientų apsauga, e, bus galima greičiau pasinaudoti naujo gydimo privalumais E, bus e, taip pat e, galima matyti rezultatus klinikinių tyrimų ir taip pat tai turės palankų poveikį vaistų gamintojams. Dabar jau ponia Parvanova atvyko, jis tik su žodį. Ačiū pirmininkė kolegos komisijos nariai. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti kuo nuoširdžiausiai Glenės už visą jos darbą ir už tai, kad taip sėkmingai vadovavo parlamento komandai. Rezultatą pasiekėme tokį, kuriuo, manau, galime didžiuotis. E, Imko komiteto vardu ir taip pat būdama Aldė šešėlinė pranešė, norėčiau pasakyti, kad valstybės narės nesu viskuo e, sutiko, tačiau nežiūrint to pacientams, mokslininkams, gydytojams, pramonė Europos Sąjungai e, duos palankų rezultatą. E, saugumas, skaidrumas, patrauklumas - tai yra svarbiausi principai, kuriuos gynė mano frakcija. Ir džiaugiuosi, kad tie prioritetai labai gerai atsispindi galutinėme susitarime. Mums reikia pritraukti mokslininkus Europoje, reikia, kad jie dirbtų. Uh, pacientų labui reikia, kad būtų veikiama greitai, taip pat reikia išlaikyti mūsų pramonės konkurencingumą, kurti darbo vietas, užtikrinti skaidrumą ir priimti sprendimus pagrįstus informaciją. Ir mums pavyko užsitikrinti visus šios reikalavimus per darybą su taryba ir komisija. Dar kartą labai ačiū Jums, Glenis, už šį nuostabų susitarimą. Europos parlamentas vaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant pacientų teisės, kalbant kalbant apie nepriklausomus, skaidrius tyrimus, apie atitinkamas nuostatas. Aš tikiuosi, kad bus reglamentas įgyvendamas, o mano frakcija per balsavimą šį vakarą pritars e, šiam reglamentui pasiūlymui balsuodama. Labai ačiū. Dabar norėčiau steikti žodį Žilis Parniu. Pone Pirmke, gerbėjai kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Glenės už jos atliktą darbą, rengiant šį pranešimą. E, reikėjo kuo skubiau pasiūlyti e, sprendimus, e, kurie leistų mums. Uh, uh, reaguoti tai, kad mažė, sumažėjo yra 25 procentais klinikinių tyrimų paraiškų skaičius nuo 2007 metų. Be to mes mantome, kad klinikinių tyrimų kaštai tapo tokie dideli, kad nebeįmanoma užsimti šiais tyrimais. Ir dėja mes stebime, kaip mokslininkai traukiasi į besivystančias šalis, kur mes žinome, kad klinikiniai tyrimai prižiūrimi yra kur kas lankščiau. Yeah. Pacientai, farmacijos įmonės ir mokslininkai jau seniai kalbėjo apie tai, kad dabartinė, dabar galiojantis teisės aktų išrauna per nelik didelę naštą ir juos labai sunku yra gyveninti. Todėl mums reikėjo užtikrinti didesnį skaidrumą, užtikrinti, kad būtų geriau viešinami klinikinių tyrimų rezultatai, taip pat sustiprinti etikos komitetų vaidmenį, padėti pacientams ir užtikrinti, kad būtų apžė, ap, apsaugoti pažeidžiamiausi asmenys ir kad būtų apsaugoti taip pat ir asmens duomenys. Ir štai tokių, pasiekė, tokių dalykų mes siekiame ir, ir a, tą mums ir pavyko padaryti čia Europos parlamente ir kitose Europos Sąjungose a, institucijose. Okay. Yeah, tak, Ačiū toliau, e, ponia Oken, e, Margretė. Ačiū, pirmininkė. Uh, Mes jau daugelį metų e, bendradarbiaujame, darybos vyko tikrai labai intensyviai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą su ją. Džiaugiuosi tuo, kad dabar e, galėsime dirbti skaidriai, veiksmingai ir e, galėsime išvengti tokių stacijų, kai vykdomi neetiniai klinikiniai tyrimai ir kai tokie tyrimai yra labai brangus. Klinikiniai tyrimai yra labai svarbus, norint, e, kad vaistai patektų į rinką. Aš dabar nekalbėsiu išsamei apie visą procedūrą, bet e, paminėsiu štai ką. JAV farmacijos pramonė labai nenori šio reglamento. E, Pagėdaujama, kad šios taisyklės būtų atsimtos, bet mes nesutinkame, mes turime veikti pacientų labai, turime saugoti ir mūsų biudžetus ir taip pat turime remti ir mūsų farmacijos sektorių, bet vis dėlto nepamiršti ir griežtų kontrolės taisyklių. Ačiū. Toliau Milen Karbnoch. Prašom. Ačiū pirmkai, gerbėjai ponai ir ponios. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti baigiant renkti vieną iš svarbiausių teisėkuros dokumentų. Džiaugiuosi, kad yra parinktas šis dokumentas, džiaugiuosi, kad pagaliau mums pavyko susitarti su taryba. Šis pasiūlymas yra labai ambicingas, nes mes siūlome sumažinti e, klinikinių trimų išvadų ir produktų patvirtinimo laikotarpį. 60 dienų laikotarpis yra mums priimtinas ir tik tai reikia daryti viską, kad būtų užtikrinta, kad nebūtų laukiama iki paskutinės dienos. Taip pat yra supaprastinama sutikimo sutikimo autorizavimo sistema. Visos šalis dalyvaujančios e, e, klinikiniuose tyrimuose e, pastebės, jog procedūra bus supaprastinta ir taip galim bus tikėtis, kad klinikinių tyrimų atlikėjai sugrįž į Europos Sąjungą. Ir tikiuosi, kad visi galėsime pasimokyti iš šio dokumento ir galėsime gerai taikyti naują sistemą. Be to, manau, kad šis reglamentas suteiks didesnį teisinį aiškumą ir nuspėjamumą farmacijos įmonėms, o tai be abejo joms bus naudinga. Ačiū. Toliau kolegė Alda Susa. Prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Glenis Vilmot ir šešėlinės pranešėjams. Manau, kad visiems pavyko puikiai kartu dirbti rengiant šį pranešimą, bet turime, turėjome, buvome atviri vieni kitiems ir pasiekėme dabar tikrai gerą rezultatą. E, dėl to reikėtų balsuoti teigiamai. Komisijos naribož, aš turiu klausimą jums ir norėčiau kai ką pakomentuoti. Nežinau, kaip portugališkai suformuluoti tai. Man atrodo, kad jūs ne viską pasakėte. Jeigu pasižiūrėsime į Europą šiandieną, į žmonės, tai manau, kad Jeigu apsaugos, apsaugoti piliečiai geriau e, farmacijos e, pramonės kontekste, tai e, yra parlamento, ne komisijos dėka. Ir šis parlamentas pranešėja, šešėliniai pranešėjai pagerino pasiūlymą ir užtikrino pacientų teisę skaidrumą ir taip pat užtikrintume saugumą bei teisės visų, kurie dalyvaus klinikiniuose tyrimuose. Mes pirmiausia ne apie konkurenciją kalbėti turėtume šioje srityje, e, bet apie teisingumą, kompetenciją. E, Panas Morganti, ačiū pirmininkė. Yra tokių lygų, dėl kurių, e, kurių gydimas dar neišrastas, dėl to yra būtina skatinti vairius eksperimentus. Vis dėlto turėtumėm nepamiršti, kad žmonės kenčia, ligoniai kenčia. Mm Ir jie turi tik tais vieną vienintelę viltį. Jie vilėsi, kad bus išrasti kažkokie tai nauji vaistai, kurie jiems padės. Ir yra dešimtis šeimų, e, kurios, e, pavyzdžiui, Italijoje norėtų pasinaudoti naujais metodais, tokiais kaip gydimas kamieninėmis lastelėmis e, nors oficialiai toks gydimo metodas dar nepatvirtintas. Aš buvau sustikęs tai žmonėmis ir aiškiai supratau, kad šiuo metu jiems tai yra vienintelė galimybė, vienintelė viltis išgyventi. Ir tikra gėda, kad uh, uh, medikai šio metodo netaiko, nes jis nėra pagrystas moksliniais duomenimis. Uh, Galbūt visų pirma, mums reikėtų susitikti su pacientais ir jų šeimomis ir tik tuomet daryti išvadas, o nelgtis atvirkščiai, kaip kad buvo daroma lygi šiol. Ačiū. Labai ačiū kolega Morganti. Toliau suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Kolega Lyzė, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Šiandien galime tikrai didžiuotis nes padarėme konkrečios pažangos, gindami pacientus Europos Sąjungoje. Daug mokslininkų, gydytojų ir pacientų metų metus laukia, kol mes pašalinsime biurokratinės kliūtis tarp valstybiniams klinikiniams tyrimams Europos Sąjungoje. Tik tokiu būdu galima būtų skatinti pažangą mokslinis tyrimus. Tai ypač svarbu toms institucijoms, kurios yra e, nepriklausomas nuo e, farmacijos įmonių. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra e, vėžį tyriančios institucijos, kurios gautas lėšas norėtų panaudoti moksliniams tyrimams, o ne kažkokiems tai biurokratiniams reikalams. Aš pritariu poniai Velmut, tikrai reikia su kurti skaidresnės sąlygas. Jeigu yra gauti kažkokie tai teigiami mokslinio tyrimo rezultatai, jie neturėtų būti slepiami. Taip pat yra būtina e, išlaikyti ir etinius standartus. Aš norėčiau padėkoti komisarui e, Borg už tai, kad jis atsižvelgia į mūsų siūlomus e, pakeitimus, nors ankstesnis komisijos pasiūlymas buvo pateiktas ne jo, o ankstesnio komisaro. Uh, Baigdamas noriu padėkoti visiems ir pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams, ir sekretariatui. Manau, kad rezultatas yra geras ir kad e, dauguma narių balsuos už tą pranešimą. Ačiū kolega Lyza. Dabar spontaniški pasisakymai. Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Klas. Ačiū pirmininkė klinikiniai tyrimai yra būtini e, mokslo pažangai, taip pat ieškant naujų gydimo metodų. Atliekant klinikinius tyrimus galima pastebėti šaltinį vaistų poveikį prieš vaistams patenkant į rinką. Vis dėlto klinikiniai tyrimai yra labai jautrus klausimas nes jie yra susijęs su vairiais etiniais aspektais. Yra e, ir tokios, e, taip pat yra daug aspektų susijusių su jautriamis gyventojų grupėmis, pažiūrėjau, vaikais, nešiomis moterimis, psichinę negalę e, turinčiais asmenimis. Dabar norima atlikti tarp valstybinius klinikinius tyrimus keliose valstybėse narėse. Ir čia yra būtinas harmonizavimas. Taip pat e, šiuo pranešimu siekiama sumažinti ir biurokratinę naštą. Pakeitimuose atsižvelgta į visų susijusių pusių interesus. E, taip pat e, reikėtų nustatyti aišku vaidmenį etikos komisijai. Baigdama noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą ir tikiuosi, kad balsavimo rezultatai bus tikrai sėkmingi. Ačiū kolegijai Klas. Toliau Korėja de Campus. Eh, Labai ačiū, pirmininkė. Eh, turiu pasakyti, jog bu, apmaudu yra tai, kad nepatvirtinimą teksto dėl e, lyginamųjų klinikinių tyrimų. Tai būtų buvę labai naudinga ieškant naujų vaistų, bet dabar matome vis tiek labai neblogą rezultatą bus suderintos e, tvirtinimo procedūros valstybės narėse, dėl to bus išvengta biurokratinės naštos, taip pat bus skelbiam visą informaciją apie tyrimus, visos kompetentingos institucijos galės susipažinti su informacija, taip pat yra rizika skirtingų lygių apibriešta, apibriešta komitetas, etikos komitetų vaidmuo ir kalbam apie rezultatų skaidrumą ir jų skelbimą. Parlamentas labai stipriai pagerino komisijos pasiūlymą. Dėl šios priežasties norėčiau pasveikinti e, pranešė Glenis Vilmort kolegė. Ačiū, ponė Tomasič dabar. Labai ačiū šis reglamentas ateigimas, nors aišku yra tam tikrų trūkumų, tačiau dabar bus galima teikti paraiškas bendras naudojantis interneto portalu. Tai labai geras dalykas, norint įveikti administracinės kliūtis. Par, pacientai turėtų būti svarbiausias dalykas ir man atrodo, kad tai atsispindi pasiūlymo dvasioje. Uh, E, pacientų ligonių e, gydimas, e, kuriam gali padėti išbandyti mm, vaistai, neturėtų apriboti ir tyrimuose dalyvaujančių asmenų teisių. Ir aš nepritariu tam tikroms nuostatoms dėl informuoto uh, E, dalyvavimo. Kartais kai kurie tyrimai gali būti labai brangus, bet tikrai jie gali mums padėti. Ačiū. Dabar kolegė Patraneveš. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai už puikų darbą šio parlamento darbas e, padėjo labai pagerinti smarkiai pradinį pasiūlymą. Mes siekėme supaprastinti procedūras, užtikrinti, kad sąnaudos būtų mažesnės ir apskritai užtikrinti sąlygas palankiems moksliniams tyrimams jau daug buvo pasakyta dėl šių klausimų, tačiau aš norėčiau akcentuoti kitą dalyką. Mes taip pat turime nepamiršti etinio aspekto. 2001 metų direktyvoje šis dalykas buvo e, labai stipriai akcentuojamas, o komisijos pasiūlyme jis buvo tarsi pamirštas, o parlamentas jį vėl gražino. Manau, kad tai yra geras pavyzdys ir ateičiai svarbu siekti pažangos mokslinio tyrimų srityje, bet nepamirškime etinių saugiklių, kurie gintų visus dalyvaujančius klinikiniuose tyrimuose. Labai ačiū. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas ponas Bolcin. Pone. Ačiū. Pirmininkė, nauji vaistai, nauji gydymo metodai gali apsaugoti, išsaugoti gyvybės, bet E, prieš naudoti vaistus reikia e, atlikti tyrimus. Ir valstybės narės taiko iki šiol skirtingas taisyklės. Nuo 2007 iki 2011 metų vyko e, dideli pokyčiai. Taip pat juos patyrė gydytojai ir sveikatos apsaugos sistemos. Mes e, turėtume tęsti klinikinius tyrimus, bet taip pat reikia apsaugoti ir pacientų interesus, užtikrinti jų saugumą. Tai yra raudonos linijos, kurių peržengti negalima jokių būdų. Taip pat E, reikia mums e, turėti teisę žinoti, kad, pavyzdžiui, kažkokie tyrimai nepasisekė, nepavyko, tokiu būdu išvengsime pakartotinio e, lėšų skirimo tam, kas nepasiteisino. Ačiū. Dėkoju, baigiame diskusiją, dabar suteikiu žodį komisarui Borga. Dėkoju, ponio pirmininkė, dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ir dar kartą Norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų atsidavimą šiam darbui ir didžiulės pastangas rengiant šį reglamentą, kuris paskatins klinikinius tyrikimus Europoje ir užtikrins deramą apsaugos lygį. Be abejo, kai pasiūlymas yra geras ir kai jį dar labiau patobulino Europos parlamentas, tai nereiškia, kad mūsų pasiūlymas buvo prastas. Ne, tiesiog vyksta demokratinės procesas ir geras pasiūlymas dar labiau yra patobulinamas. Ir Aš nenoriu kratytis atsakomybės ir teikti, kad aš dar nedirbau komisijoje, kai buvo rengiamas šias pasiūlymas. Bet pažvelkime į etikos komitetus. Pirminėme pasiūlyme komisija nenorėjo primesti kokios nors e, etikos komitetų struktūros valstybėms narėms, nes kiekvienoje valstybė narėje galioja savo tradicijos. Ir e, vyriausybės ministrai ir parlamentarai su manim pasikalbėjo ir pasistengiau patoblinti šį tekstą. Įtin e, tas nuostatas, kurios susijęs yra su etika, nes visiems sakiau, kad et, aš nesu tas komisijos narys, kuriam nerūpia etika. Teisė, kurios e, procesas vyko, todėl pasiūlymas buvo patobulintas Bet tai nereiškia, kad komisijos pasiūlymas buvo parengtas atsižvelgiant į farmacijos pramonės interesus, nes tai būtų tikrai labai keista. Ir aš noriu priminti parlamento nariams, kad ir ankstesnėje komisijoje taip pat buvo kalbama apie būtinybę apsaugoti pacientus. Ir apie tai, kad ir pacientai turėtų dalyvauti rengiant šį pasiūlymą. Trilogo metu jisai buvo šis reikalavimas buvo pašalintas valstybių narių to, to, norų. Savo pirminėme pasiūlyme komisija taip pat numatė nacionalinės kompensacijų mokėjimų, atsiprašau, žalos atlyginimo mechanizmus. Ir dėl siekimo kompromiso mes turėjome atsisakyti iš šio pasiūlymo. Pirminėme komisijos uh, uh, per, originalus komisijos pasiūlymas buvo patobulintas ir aš tikiuosi, kad mes sugebėjome per pirmą svarstymą susitarti dėl šio svarbaus pasiūlymo, kuris, aš esu įsitikinęs, palengvins e, klinikinių tyrimų atlikimą Europoje, o ne už jos ribų ir jis bus naudingas moksl, mokslui ir mokslininkams, o tai reiškia, kad, kad jisai bus naudingas ir ES piliečiams. Labai ačiū gerbiamas komisarė. Na ir galiausiai norėčiau suteikti žodį pranešėjai, poniai Wilmats, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė šioje diskusijoje. Mūsų pagrindinis rūpestis buvo rūpintis piliečių, kaip ir sakė komisijos narys. Ir šis reglamentas pateiks daugybę atsakymų, daugybę klausimų. Mažiau biurokratijos, turint vieną e, portalą, vieną tinklalapį, tik tai vieną paraišką galima bus įteikti, o ne kelias. Ir dėl to visas procesas bus paprastesnis ir e, greitesnis, e, ne, e, e, kartu užtikrinant pacientų saugumą saugumą. Ir jis padės mums taip pat kurti naujus vaistus, o tai yra labai reikalinga. Mes sugebėjom taip pat įdėkti didesnį skaidrumą. Vi, visa informacija apie klinikinius tyrimus, net jeigu jie buvo nesėkmingi, bus skelbiama. Tai yra labai svarbu. Tai bus naudinga ir mokslininkams, ir pacientams, ir tam, kad visuomenė galėtų, jais pas, e, galėtų pasitikėti moksliniais tyrimais. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų darbą rėmė e, visi. Ne aš negaliu prisiminti jokio kito teisės akto svarstamo šiame parlamente, kuris būtų susilaukęs tokios paramos. Mes visi bendradarbiavome, bendradarbiavome ir su taryba, ir su uh, komisiją. Ir negaliu pamiršti ir sekretariato darbuotojų, kurie taip pat puikiai dirbo. Aš manau, kad mums pavyko sus, tikrai susitarti dėl gero dokumento. Mes visi vadovavomės stipria bendradarbiavimo dvasia. Ir aš galiu tik tai išreikšti viltį, kad mes ir kitus teisės aktus galėsime rengti lygiai taip pat e, bendradarbiaudami. Dėkoju visiems. Labai ačiū. Tuo baigiame diskusiją. Balsavimas vyks šiandien 18 val. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Bendrusios diskusijos apie elektroninės komunikacijas. Kolegė Pilar del Castillo Vera yra pateikusi savo pranešimą, taip pat ir pane